komisijai ir tarybai. Ir tikiuosi, kad mes greitai susitarsime dėl šio teisės akto. Dėkoju, Antonylį. E, baigiame diskusijas šią temą. Balsuosime šiandien 12 e, valandą. Prieš pereinant prie kito darbo atvarkės punkto norėčiau e, Jūs informuoti apie tai, kad ponas Michael Natras nuo rugsėjo 9 dienos nepriklauso AFD frakcijai. Jis dabar priklaus, yra vienas iš nepriklausomų parlamento narių. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra ponios Mikasi pranešimas priekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista, neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka. E, žodis suteikiamas poniai McCarthy, ji yra mūsų pranešėja. Jums suteikiamas žodis keturioms minutėms, prašau. And, and ever, I... Ačiū. Ir kaip visuomet, aš norėčiau, kad protokole būtų rašyta mano padėka visiems. Šešėlėms pranešėjams, jums gerbiamas komisijos nariai Barnie, Airijos pirmininkavimui, sekretoriatui, ekspertams, kurie labai daug dirbo, kad aš kaip pranešėja galėčiau sukurti naujas taisyklės dėl e, piknaudžiavimo rinką. E, E, taip, mes šiandien galime balsuoti dėl griežtesnių, nuoseklesnių taisyklių, kurios bus naudingos greitai besikeitinčiam technologiškam finansų pasauliui. Kolegos, šią savaitę mes pažymime pirmasias metinės e, metinės, kai, kai žlugo Lehman Brothers. Dėl to prasidėjo e, finansų rinkos birėjimas. Kai kas sako, kad finansų uh, pasaulyje tam tikros problemos iki šiol išnieka, būtent dėl to, e, kad e, E, piknaudžiavimo rinką atvejai žiniasklaidoje vis dar yra aprašomi. Ir tokiu būdu, aš manau, mes turime suprasti, kad yra reikalinga finansų reforma, kurie atkurtų pasitikėjimą finansų rinkomis. Reikia taisyklių, kurios užtikrintų, kad mes galime išspręsti problemą. Ir kaip sakė vienas finansų komentatorius, problema yra godumas ir finansai užgožė e, e, blaivų protą ir išmintingumą 2012 m. Liepos mėnesį Libor skandalas buvo didžiausios e, finansų manipuliavimo e, pavyzdys. 312 e, trilijonų išvestinių finansinių priemonių ir paskolų finansų rinkoje cirguliuoja. Dabartinės pignaudžiavimo rinkomis reguliavimo taisyklės E, nepakankamai geros, todėl didelės baudos ir Libor skandalo vėlesnis nagrinėjimas teisme buvo vykdomas JAF reguliuotojo CFTC ir pavieniai e, reguliuotojai e, Junktinė Amerikos valstijų teisingumo departamente turėjo atsiskaityti. Mes, kalbėdami apie piknodžiavimą rinkomis, turime pirmiausia galvoti, ar sugebame pritaikyti taisyklės, ar tos taisyklės yra pakankamai griežtos, kad atgrasytų žmonės nuo pažeidimų, ar jos pakankamai nubaudžia piknaudžiautojus. ES, aš manau, mes nepakankamai esame užtikrinę e, teisingumo. Junktinės Amerikos valstijose sankcijos yra žymiai griežtesnės ir bausmės ilgesnės yra laisvės atėmimo bausmės e, turime suprasti, kad piknaudžiavimo rinkos taisyklės turi neapsiriboti tik finansinėmis priemomis ir e, standartiniais rodikliais. Labai svarbu yra kalbėti apie E, spekulacijas ir energetikos rinkoje, naftos, dujų rinkose, taip pat uh, už, užsienio valiutų rinkose egzistuojančius piknaudžiavimus. Todėl mums reikia labai griežtų priemonių, uh, labai griežtų bausdų ir uh, nuobaudų. Taip pat turime numatyti apsaugą informatoriams. Suteikime reguliuotojams priemonės, kurių reikia, kad piknaudžiavimas rinka galėtų būti nustatomas. Uh, stebimas. Mes žinome, kad tai nėra lengva, todėl kolegos, aš prašau jūsų paremti šias taisyklės, kurios, mano nuomonė, e, panaikins labai rimtus e, trūkumus, kurie dabar egzistuoja finansų rinkose. E, mes turėsime sukurti sistemą, kuriuose nebus kliučių reguliuotojams efektyviai gyvendyti taisyklės, taip pat bus užtikrintas teisinis aiškumas E, kad visos taisyklės būtų veiksmingos, o visi piknaudžiavimai rinka ir rinkos pažeidimai būtų deramai nubaudžiami. Kolegos, šis pranešimas yra pirmasis žingsnis sukuriant E, šių taisyklių įgyvendinimo stebėsime tarptautiniu mastu. Reguliuotojai e, vienu atveju, e, vieno pažeidimo išsiaiškinimo atveju įtraukė septynės valstybės narės tam, kad informa surinktų informaciją. Šiandien, aš manau, mes jau galime aiškiai parodyti piknaudžiantojams rinką, kad ES nėra kažkoks tai prieglopstis, kurioje viskas yra ignoruojama. Taisyklės, kurias mes priimtume šiandienos balsavimu, panaikintų tokį įspūdį. Ačiū. Komisarį komisario Barnier. Dėkoju, Arlin. Dabar žodis suteikiamas ponui komisarui Barnier. Jis kalbės komisijos vardu ir pakomentuos ponios Makartį pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pagaliau šiandien mes mokomės iš finansų krizės. Ir mes, e, manau, kai kurie iš mūsų esame labai trumpos atminties, ypač aš kalbu apie tos žmonės, e, kurie e, negerai elgėsi nuo pat krizės pradžios ir bėgant metams paaiškėjo, kad jie neturi jokių moralės, nesiva, jokios moralės principų, nesivadovauja jokiamis etikos taisyklėmis ir dėl to nukentėjo tūkstančiai, tūkstančiai piliečių ir mokesčių mokėtojų visame pasaulyje. Nuo 2010 metų aš pats labai aktyviai dirbu svarbu šioje srityje ir mes kartu sukūrėme tam tikrą reglamentų struktūrą, kuri leidžia užtikrinti tam tikrą skaidrumą, kurio trūko, kuris, kurie aiškiau apibrėžia atsakomybę, kuris nustato taisyklės ir e, tam tikra prasme yra numatomi tam tikri moralės principai, kurie buvo išnykę. E, visi šie tikslai dabar yra įtraukti ir e, mes bandome juos iškelti iki aukštesnio ligmens, iki didžiojo dvidešimtuko, iki pasaulinio ligmens ir mes tikimės, kad finansinio stabilumo valdyba, Jusko ir Balio komitetas tas temas taip pat kels. Sankt Peterburgė įvykęs e, didžiojo 20-ko sustikimas tomis temomis visai neseniai kalbėjo ir aš galiu pasakyti, kad yra normalu ir būtina, kad didžiajame 20-ke būtų nuolat e, tarp prioritetinių klausimų e, problemos, apie kurias Europoje prieš jau penkerius metus jau kalbėjome. ES įsipareigojo šias rytis sureguliuoti jau tada. Ir todėl Arlen McCarthy, ponios ir ponai, šiandien pateikė tekstą kurio projektą aš pats jums pateikiau, e, kuris yra nepaprastai svarbus. Mes kalbame apie piknaudžiavimą rinką, kalbame apie skaidrumą, apie atsakomybę. Ir mes turėtume priimti šį tekstą Europos lygmenių. Pasaulis, kaip sakė Len Makarti, pasikeitė. Dėrybų platforma uh, tapo įvairiapusiškesnė. Uh, E, žaliavų rinka tampa vis labiau integruota, bet to turime naujas technologijas. Ir jos keičiasi kur kas greičiau negu e, valstybės institucijų galimybė jas stebėti ir kontroliuoti. Ir šiandien e, turbūt niekas nebegalėtų įsivaizduoti tokių manipuliavimo skandalų, kokie sukėlė, pavyzdžiui, Libor krizę. Žinome, kad ta krizė tiesiog smogė e, piliečių pasitikėjimui e, finansų rinką. Todėl e, mes turime išsikelti tikslą atgrasimas, sustabdymas tokių manipulacijų. Ir mes tikimės, kad tokiu būdu mes išvengsime didelių skandalų. Ir mes dabar kalbame apie E, direktyvos peržiūrą e, piknaudžiavimo rinką ir aš žinau, kad Europos komisija kartu su parlamentu yra pasirengusi bendradarbiauti renkiant šį reglamento projektą, jį tobulinant. Aš esu labai dėkingas Arlen Makarti, taip pat esu dėkingas visiems šešėlėms pranešėjams, poniai Tain, poniai Klins, poniai Gigold ir poniai Svimburn. Mes e, lygiai taip pat jūsų darbo dėka sugebėjome, kaip neretai atsitinka, patobulinti jau dabar taikomą teisės aktą, buvo pateikta papildomų pasiūlymų. Reglamente yra atsižvelgiama į finansų rinkos pokyčius, apie kuriuos aš ką tik kalbėjome, yra kalbama apie naujas dėrybų e, platformas MPS ir OTS, taip pat yra kalbama apie apivartinių taršos leidimų rinkas ir e, kai Taip pat yra aptariamas naujos, e, nauji technologiniai pokyčiai, kurie e, yra aktualūs e, piknaudžiavimų rinką požiūriu. Supraskime, kad žaliavinių medžiagų nestabilumas ir kintamumas sukelia taip pat nemažai manipulacijų, bent jau e, yra palankus manipuliatoriams. Todėl mes turime e, šiame reglamento tekste kalbėti ir apie žaliavų rinką. Taip pat ir direktyva apie tai bus kalbama. Ir e, lygiai taip pat mes sakėme, kai reagavome į jūsų išklausimą dėl Libor krizės. Mes sakėme, kad reikia labai griežto naujo reglamento ir mes kartu su Europos komisija kitą savaitę jums to reglamento projektą pateiksime. Uh, Taigi sprendimas yra būtinas, kad mes galėtume kovoti su piknaudžiavimo rinka. Mes pirmiausia turime išsiaiškinti pažeidimus, po to turime numatyti labai griežtas sankcijas, kai įmanoma turi būti numatytas laisvės atėmimas. E, turi būti pasiektas susitarimas su atitinkamomis valdžios institucijomis, kad būtų išsiaiškinta e, ir su, išsiaiškinta, kokia yra padėtis e, valstybėse narėse, nes, kaip žinome, juridinė padėtis valstybėse narėse ženkliai skiriasi. E, taip pat mes turime kalbėti apie administracijų sankcijų sugriežtinimą. Ponios ir ponai parlamentarai, mes turime kalbėti apie galimą 15 procentų apyvartą, kuri. Turime kalbėti apie 15 procentų apyvartą, kuri yra nustatyta manipulacijų rinkose. Tai yra nepriimtina. Ir aš žinau, kad bus numatytas e, tam tikras peržiūros straipsnis, kuris leis e, užtikrinti efektyvų darbą šiuo klausimu ir ateityje. E, baudžiamasis paketas taip pat yra labai svarbus šio teisės akto elementas. Aš žinau, kad Europos parlamentas tam pritarė ir e, pirmininkaujant Lietuvai, aš tikiuosi, mes pasieksime ženklios pažangos, sugebėsime pabaigti šį tekstą, kuris įeina į MIF 2 paketą. E, direktyva dėl baudžiamųjų sankcijų, apie kurią aš kalbėjau, taip pat įeina į šį paketą ir aš e, tikiuosi, kad mes artimiausiomis dienomis ir savaitėmis labai daug bendradarbiausime. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar aplinkosaugos komiteto vardu vieną minutę kalbės ponas Zėbė. Weber. Dėkoju, ponė pirmininkė, Europos Sąjunga savo kovoje prieš klimato kaitą sukūrė atitinkamą priemonę, tai yra prekyba apivartiniais taršos E, leidimais ir e, šita sistema yra susijusi su MIFID 80 procentų. E, dabar, dėl dabar svaisto, svarstomo teisės akto bus integruoti ir likę 20 procentų. Prekybos apivartiniais taršos leidimai, leidimai sistema turi atitinkamų savo specifinių požymių ir tas atskleidimo reikalavimas yra labai svarbus elementas, nes E, valstybės narės turėtų būti atskaitingos Europos komisijai ir ta e, atskleid, informacijos atskleidimo priemonė turėtų e, būti susijusi su atitinkama kainodara, nes 7 procentai visų teršėjų sudaro 80 procentų visos rinkos. Todėl man atrodo, kad Čia būtų svarbu įvesti atitinkamas taisyklės. Taip pat ir turime daryti viską, kad čia būtų išvengta e, piknaudžiavimo rinka ir kad ta rinka galėtų tai tinkamai veikti. Dėkoju. Toliau Teisės reikalų komiteto vardu kalbės Pone Tain, jums teikiama viena minutė. Pone komisarė, gerbiami kolegos, Džiaugiuosi, kad patvirtindami šį teisės aktą mes galime parodyti savo piliečiams, kad galime geriau kovoti su manipuliavimu rinka. E, norėčiau padėkoti kolegijai Makarsi, kad jie atsižvelgia į jūri komiteto e, nuomonės, nuomonę. E, ir čia labai svarbu kalbėti apie atskleidimo prievalę. Mes, tačiau mes turime čia atsižvelgti į skirtingus įmonių dydžius ir, ir skirtingus apyvartos dydžius. Ir taip pat turime. E, e, daryti viską, kad e, pagerintume apibrėžti tos e, vidaus informacijos ir e, galėtume taikti, taikyti atitinkamas sankcijas e, e tais atvejais, e, kuomet e, bus nustatytas piknaudžiavimas rinka. Dėkoju. Toliau e, kalbėtojai frakcijų vardu. EPP vardu pasisakys ponia Galpelč. Jums suteikiamas žodis dviems minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Svarbu gražinti investuotojų pasitikėjimą. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie rinkų integraciją. Norėčiau padėkoti pranešėjai, nes ji e, į šį e, į šią problemą e, žvelgia ne tik iš teisės pusės, ji kalbėjo e, taip pat apie ekonominės pasiekmes. Ir tai yra susiję su mūsų tikslu, kuris yra e, kiek įmanoma labiau užgneušti juodąją rinką Europoje. Todėl yra labai svarbu, kad šis pasiūlymas prisidėtų prie visų finansinių priemonių geresnio reglamentavimo. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų sukurtos atitinkamos taisyklės, kurios padėtų išvengti piknaudžiavimo rinką. Labai svarbu, kad mes turėtume bendrus teisės aktus e, šioje srityje. Toks yra mūsų tikslas, nes e, gali atsitikti taip, kad dėl piknaudžiavimo e, rinka bus mažinamas investuotojų pasitikėjimas labai svarbu, kad mes užtikrintume bendrą finansinių priemonių e, priežiūrą ir e, ta priežiūros sistema turėtų nustatyti e, įvairius manipuliavimo rinką atvejus. Taip pat šis pasiūlymas yra susijęs su atitinkamais produktais finansų rinkoje. Taip pat yra labai svarbu, kad mes kalbėtume apie e, vieš, viešą informacijos atskleidimą, nes e, įvairia, įvairi informacija taip pat gali būti pasitelkiama e, rinkos manipuliavimams. Taip pat labai svarbu kalbėti apie atskleidimo prievalę, nes tai turi svarbu poveikį kainodarai finansų produktų. E, taip pat labai svarbu sukurti skaidresnę sistemą ir e, sukurti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Taip pat yra svarbu atskleisti e, ketinimą manipuliuoti rinką. E, galima tą nustatyti, nustačius atitinkamą elgesį, kuris e, e susijęs su manipuliavimu rinka. Dėkoju toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės ponė Evelin Regner. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Elin McCarthy e, už tai, kad ji parengė tokį svarbų pranešimą susijusi su finansų rinka. Mes turime e, nustatyti bendrą visai ES priekybos vertybiniais popieriais apibriežti ir turime užtikrinti geresnę priežiūrą finansų rinkų. Taip pat kalbant apie šį pranešimą būtų svarbu susigražinti pasitikėjimą e, finansų rinkomis ir e, geriau apsaugoti investuotojus. Pasitikėjimas vaidina svarbų vaidmenį. E, turime daryti viską, kad būtų galima pasitikėti nurodytomomis referencinėmis vertėmis. Jeigu bankai manipuliuoja atitinkamą informaciją, tai yra skandalas ir tai, šitas skandalas yra susijęs būtent su pasitikėjimu. Investuotojų pasitikėjimas bei ES piliečių pasitikėjimas gali būti gražintas tik tai tada, jeigu visos valstybės narės įsipareigos dalyvauti šioje sistemoje ir nustatys vienodas atgrasančias sankcijas. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti finansų rinkų patikimumą. E, dabar dabartinėme e, reglamente bandoma kalbėti apie įvairų manipuliavimą rinkomis, tačiau svarbu apie tai ne tik kalbėti, bet ir imtis atitinkamų veiksmų. Valstybės narės turi e, imtis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, pradėti kovoti su e, šešėliniais bankais ir tą daryti nedelsiant. Dėkoju, Evelin liberalų vardu pasisakys ponas Wolf Klins. Jums teikiama žodis dviem minutėms. Gerbiami kolegai, aš galiu prisiminti, kad e, prie, kažkada e, manipuliavimas rinka nebuvo laikomas nusikaltimu. E, nors tuo metu JAV jau buvo taikomas griežtos bausmės už, už šią veiką tuo, nuo to laiko, kai mes pradėjome kažką daryti šioje srityje, netgi pasikeitė situacija ir dabar atsirado atitinkamų priemonių, kurios prieš dešimt metų net nebuvo žinomos. Todėl yra labai svarbu, kad Europos parlamentas e, nagrinėja komisijos pasiūlymą ir kalba šią temą. Tai yra geras e, komisijos pasiūlymas, kuris e, leidžia siekti e, pažangos E, mes turime geriau reguliuoti priekybą vertybiniais popieriais, e, mes turime e, kalbėti apie sankcijas, netgi tokias kaip draudimas verstis atitinkamą veiklą visą likusį gyvenimą. Taip pat mes turime E, kalbėti apie tokį manipuliavimą rinką, kaip pavyzdžiui žaliavų ir tokių žaliavų kaip naftos kainų, e, atitinkamų kainų nustatymas. E, turime kalbėti apie tokią rinką, kurioje būtų galima veikti, nebijant, kad bus kažkokių asmeninių pasiekmių. Taip pat turime nagrinėti E, tarp valstybinį, apie tarp valstybinę priežiūrą, nes šioje srityje dar nie, kol kas mums nepavyko pasiekti pažangos, taigi ties šiuo klausimu turime dirbti toliau. Manau, kad mes pasieksime savo e, tikslą, jeigu mes legalius, e, legalią prekybą vertybiniais popieriais apribosime iki iki 50 tūkstančių eurų. Pirmasis žingsnis būtų toks, kad mes turėtume suvokti, kad Europoje yra 28 skirtingos baudžiamosios teisės sistemos ir reiškia, kad 28 e, skirtingais būdais yra vertinamas manipuliavimas rinka. Tačiau nepaisant to, mes turime daryti viską, kad pasiektume pažangos šioje srityje. Dėkoju, ponia Klins. ECR var, e, frakcijos vardu kalbės ponė Svinbar. Mes kalbame šiandien apie reglamentą, balsuosime dėl jo ir galvojame, kad darbas baigsis. Tačiau e, šis klausimas yra labai svarbus e, visos krizės e, metais. Libor skandalas ir daugelis kitų sunkumų per pastarosius metus. Jie kilo nepaisant teisės aktų taikomų valstybėse narėse ir visame pasaulyje. Taisyklių nepakanka, reikia efektyviai prižiūrėti, kaip jos yra vykdomos. Nacionalinės kompetitingos institucijos valstybėse narėse turi aiškiai pareikšti, kad manipuliavimas rinka nebus tobu, toleruojamas ir baudos turėtų būti pakankamai aukštos. Aš asmeniškai esu nusivylusi e, ta e, bausmių riba. 15 procentų nuo apyvartos yra e, nepakankama ir aš nemanau, kad tai tinkamai atgrasys kai kuriuos nusikaltelius. Kai kurie yra, kai kurie JAV nusikaltę gauna žymiai didesnės baudas, jos nepriklauso nuo apyvartos, bet nuo padarytos įtakos ir poveikio. ES reikia taikyti e, piknožiavimo rinką e, taisyklės ir reikia persekioti tiek asmenys, tiek institucijos visoje mūsų rinkoje. Mes turime pasitikėti rinką ir būtina e, pasinaudoti teisės aktų galimybėmis ir užtikrinti, kad būtų tam tikros atgrasančios sankcijos, baudžiamosios sankcijos, kurias tam tikrais atvejais būtina taikyti. Ačiū poniai Swinburne. Dabar pusantros minutės e, ponė Matijas. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Makatfei už atliktą darbą. Prieš penkerius metus rugsėjo mėnesį e, kilo Lehman Brothers skandalas ir kiekvieną dieną vėliau mes matėme, kiek daug problemų yra e, spiknaudžiavimo rinka, manipuliavimo rinkos srityse, trūksta etikos normų, trūksta skaidrumo. E, apskritai galima kalbėti apie visišką amoralumą. Kainos kinta, palūkanų normos kinta, orientacinės normos ir indeksai kinta, daugybė e, pažeidimo atvejų yra fiksuojama. Daugelie valstybių narių e, kiekvieną dieną sulaukiame žinių e, žiniasklaidoje apie tam tikrus asmenis arba institucijas, kurios pasinaudojo viešai neatskleista informacija. Tiesa yra tokia, kad niekas nebando įrodyti, kad tokie nusikaltimai yra vykdomi, nebaudžiamumas klesti. Mes matome, kad dažnai nusikaltę asmenys nėra baudžiami. Asmenys dėvintis kostiumus net nesislepia tik dėl to, kad tu dirbi aukštą reputaciją dirb, turinčioje institucijoje, nereiškia, kad tavęs negalima nusiųsti į kalėjimą arba nubausti. Mums reikia konkrečių veiksmų, reikia griežtų sankcijų. Tai vienintelis būdas, kuriuo galime išspręsti e, esamą situaciją. Pastarai penki metai buvo siaubingi. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui Hans Peter Martin. Prašau. Jau dešimtmečius mes girdėjome tuos Kasandros pagalbos šūksnius, kalbant apie finansų rinką. E, manipulacijos Libor, manipulacijos nustatant e, naftos ir žaliavų kainą, e, kitos manipulacijos, kalbant apie išvestinius vertybinius popierius bei e, manipulacijos žaliavų rinkoje. Visą tai suprantama kaip, naujasis, e, kaip neoliberalizmas. E, ir tą skatina Tony Blair ir Gerhardas Schröderis. Arlen McCarthy priklauso prie tų kolegų, kurie E, nagrinėja istoriją e, ir todėl yra e, tinkamas jos pranešimas. Labai gerai, kad jį kalba apie e, platesnę taikymo sritį, apie sankcijas. Manau, kad mes einame e, teisinga linkme, nes JAV, pavyzdžiui, jau galioja griežtesnės sankcijos negu pas mus, tačiau Arlin dar reikia daug ką nuveikti e, ir gaila, kad komisaras, kuris čia sėdi mūsų salėje, nepateikė, kaip buvo žadėta birželio mėnesio atitinkamo pasiūlymo. Dėkoju. Ačiū. Ponas Liudvikson, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad pirmasis susitarimas per trialogą dėl e, reglamento dėl piknaudžiavimo rinką pagaliau yra pateiktas svarstymui. Aš e, šį teisės aktą vertinu kaip e, didelį žingsnį į priekį iš keletos perspektyvų. E, Labai svarbu yra tai, kad išplečiama realiai taikymo apimtis. E, manipulacijos, e, pavyzdžiui, e, tokiais orientaciniais palūkanų dydžiais kaip Libor ir Euribor yra aptariamos naujame reglamente. Lygiai tą patį galime pasakyti apie vidinės operacijas ir netoleruotiną poveikį E, rinkai, e, kurio, kurį e, daro tos sandėrių, netidėliotiniai sandėriai žaliavomis. Aš manau, kad puiku, kad labai aiškiai yra įvardinami visi galimi pažeidimai. Kitas svarbus dalykas yra informatorių geresnė apsauga. Tai apie tai yra kalbama aiškiau darbuotojai vienoje ar kitoje finansų bendroje galės automa, anonimiškai e, pranešti apie piknaudžiavimus rinką, e, nepatirdami jokių represijų iš darbdavių. Tai leis sukurti sažiningesnį ir stabilesnį rinką. E, dėrybos piknaudžiavimo rinką klausimų turi būti tęsimus tol, kol atitinkamos direktyvos pradės galioti. Przechodzimy do głosów w procedurze catch the eye. Mamy tylko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 Vidaus rinka ir finansinės paslaugos turėtų būti pagrįsta aiškiamis skaidrumo taisyklėmis. Taip pat turi būti tam tikrą prasme apsaugota finansinių rinkų vientisumas e, sumažėjo pastaruoju metu. Mes negalime tikėtis, kad rinkos dalyviai veiks etiškai vadovaudamėsi moralės normomis tą būtina pabrėžti teisės akte. Šis teisės aktas turi būti veiksmingai taikomas, bet to turi būti numatytos ir taikomos sankcijos. Neetiškas, amoralus elgesys turi būti baudžiamas sankcijomis, todėl aš pritariu veiksmingoms sankcijoms, efektyviai taikomoms taisyklėms šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, ponui Barnijai. Euh, Pone pirmininkė, aš e, norėčiau savo ruoštų padėkoti e, pranešėjai ir e, šešėliniams pranešėjams, visiems, kurie pasisakė, jie akcentavo šį teksto reikšmę ir, kaip sakė ponės pane Regner ir ponas Klins, akivaizdu, šis tekstas yra labai svarbus pamatinis elementas, sukuriant uh, labai plataus masto Europos stebėsenos mechanizmą, bendras Europos taisyklės. E, tos pastangos yra mūsų bendrų pastangų e, sutvarkyti finansų rinką dalis. Mes kalbame apie skaidrę rinką, atsakingą rinką ir kaip mes matėme, tai yra būtina. Taip pat reikės numatyti ir sankcijas, kurios galės nubaus, kurias taiksime nubausdami, o taip pat ir atgrasydami. Aš e, galiu pasakyti, kad pasiūlymas, kuris yra pateiktas jums, E, šešėlinės bankininkystės reglamentas, e, kaip ir šis dokumentas, e, per artimiausius mėnesius leis užbaigti svarbų darbą. Buvo kalbama apie finansų rinkos pokyčius. Tie pokyčiai yra labai greiti. Pane Svinburn apie tai kalbėjo. Ir mes turėtume prisitaikyti prie to ir numatyti galimybę sugrįžti prie šio dokumento uh, E, jeigu rinkas taiga pasikeitė, nes rinkose, rinka evoliucionuoja nepaprastai svarbiai ir neretai yra atrandama būdų taisyklėms apeiti ar jų išvengti ir lygiai taip pat išvengti tam tikrų sankcijų. Todėl mes turėtume kelti labai griežtus reikalavimus. Peržiūros straipsnis atitinkamai yra labai svarbus šiame tekste. Jis leis pakoreguoti, adaptuoti taisyklės pasverti teksto, kurį šiandien, šiandien priimame aktualumą ir, kaip sakė ponė Svimborn, e, aš visiškai suprantu, ką jūs sakėte. 15 procentų apyvartos jūsų nuomonė e, tiek e, lėšų yra prarandama. Todėl mes turime galvoti apie kompromisą tarp valstybių narių ir parlamento. Aš noriu priminti, kad tai yra minimumas, kuris tampa privalomas pirmą kartą. Niekas e, nebus uždrausta valstybėms narėms, taip pat ir jūsų šaliai, niekas neleis jums eiti dar toliau, jeigu jūs manysite, kad 15 procentų e, nuobaudas yra nepakankamos. Todėl, kaip ir visi kiti, mes e, sakome, kad yra reikalingas peržiūros straipsnis. Signalas, kurį jūs ir mes E, duodame šiandien, jūs tai padarysite balsuodami e, per labai svarbų balsavimą. E, finansų rinkoms turime leisti dirbti vietoje, atsižvelgiant į vietos specifiką. Ačiū. Dėkoju ponui komisarui. Diskusijas baigs ponė Makartį. Prašom. Aš dar kartą norėčiau padėkoti savo šešėliniams pranešėjams už jų įsipareigojimą renkti tokį sudėtingą dokumentą, tokį išsamų detalų dokumentą. Turbūt ponė Svimbo nesuprato, tai yra minimalios sankcijos, tai nėra maksimalios numatytos sankcijos, dar yra erdvės didinti sankcijas. Ir mes įtraukiame papildomą reikalavimą, kuris nustatys veiksmingą priežiūrą. Aš manau, kad tam reikia laiko, bet turiu pasakyti, kad turime potencialo peržiūrėti šį reglamentą. Bet norėčiau paprašyti kolegų palaikyti ir paremti, pritarti šiam dokumentui. FD paprašė balsuoti dalimis. Iš tiesų, tai reikštų, kad kompetitingos institucijos negalės rinkti įrodymų ir negalės atlikti tyrimų tarp valstybinių lygių, tyriant tokius skandalus kaip Libor, pavyzdžiui. Ir tai leis įtariamiesiems tiesiog pabėgti ir išsisukti. Todėl aš prašyčiau kolegų nebalsuoti už FDP pakeitimus. Mums reikia globalaus bendradarbiavimo, kad tokios, tokie tyrimai būtų vykdomi. Lietuvos, kaip ir meikančios šalies atstovas, nėra, bet aš turiu pasiūlymą pirmininkančiai šaliai. Mes norėtume pradėti trilogą, kad šis dokumentas būtų prioritetinis dėl baudžiamųjų sankcijų taikymo. Kai kurios valstybės tam prieštarauja, tačiau tai nėra priežastis mums to nesiekti. Aš tikiuosi, kad Lietuva kaip pirmininkaujantis šalis skirs prioritetą šiam klausimui. Regis, kad pirmininkaujantis šalis nežiūri šį klausimą kaip į prioritetinį. Tikėkime, kad šios dienos balsavimo rezultatai tai pakeis ir mes išspręsime šį klausimą. Dėkuoju kolegoms, komisijos nariui, taip pat pirmininkausiai Airijai už visų darbą rengiant šį dokumentą. Ačiū. Pirmininkas diskusijos baigtos. Balsavimas yra numatytas šiandien 12 val. Dabar perėsime prie kito darbo tarkės klausimo. Diskusijos dėl Augustindijos.